paskui e, mes pasieksime savo tikslą. Suprantame, kad tai yra didelis iššūkis Europos piliečiams. Ačiū. Ačiū komisariai. Dabar diskusija baigiama, o dėl to balsavimas vyks rytoj. Ir dabar pereisime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra Sasa Vagna pranešimas apie interneto valdymą. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Keturios minutės. Muchas gracias, señora presidenta. El informe que he tenido el honor de redactar. Dėkuoju, pirmininkė. Mano parengtas pranešimas, kurį aš parengiau kartu su šešėliniais pranešėjais, yra susijęs su pasaulinės nusavybės E, teisėmis, kurias būtina reglamentuoti visuomenės labui. Negalima leisti, kad šias teisės e, kontroliuotų kokią nors e, privati organizacija arba kokią nors vyriausybę. Šio pranešimo tikslas yra atkreipti dėmesį į tai, kaip veikia uh, priskirtųjų vardų ir numerių interneto korporacija. Tai yra privati organizacija, kurie veikia Junktinėse Amerikos valstijose. Situacija yra išskirtinė. Ir šios korporacijos padėtis yra skirtinė, kadangi jie tvarko labai konkrečius dalykus. Akivaizdu, kad šią korporaciją būtina reformuoti, užtikrinant e, geresnį atstovavimą Euro Europai. Internetas yra priemonė, be kurios mes negalime naudotis visomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Todėl būtina reikalauti, kad privati viešo, vieša ar kokia nors kita organizacija kontroliuotų ir, ir prižiūrėtų, kad, ne, kad šią priemonę būtų tinkamai naudojam, naudojamasi. Todėl mes raginame vyriausybės e, e, nutraukti cenzūrą, duomenų filtravimą internete. Bei konkrečiai kreipėmės į tas e, organizacijas, kurios tuo užsieima. Taip pat atkreipėmės dėmesys į tai, kad uh, norint apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo interneto poveikio, buvo būtina taikyti proporcingumo principą kuris yra nustatytas e, atsižvelgiant į žmogaus teisų teismo bei Europos teisingumo teismo sprendimus. Visi piliečiai turi turėti galimybę naudotis internetu. Niekas neturi būti diskriminuojamas. Todėl turime dėti ypatingas pastangas tam, kad padėtume žmonėms kaimo vietovėse naudotis internetu. Tai beje atitinka e, skaitminė darbo tvarkė, kurią patvirtino Europos parlamentas. Labai svarbu yra labai aiškiai kalbėti apie tai, kaip reikia valdyti internetą tiek uh, ekonominių reikalų taryboje, tiek uh, skirt, uh, visame pasaulyje, skaitant ir skirtų vardų ir numerių interneto korporaciją. Apie tai kalbėjo ne vieno, ne, nemažai nevyriausybinio organizacijų. Ir beje, Vilniuje rugsėjo mėnesį įvyks šios organizacijos rengiamas, rengiama konferencija. Jau yra pateikti keli pasiūlymai, kurie siūloma reformuoti ICAN. Europos sąjunga neturėtų sėdėti rankas sudėjus. Mes turime įsitraukti šį darbą. Nepamirždami be abejo, kad e, visos valstybės narys yra skirtingos ir internetas turėtų suvienyti mūsų e, laisvės e, dvasia. Ir galiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie man padėjo renkti šį pranešimą ir taip pat dėkoju komisijos darbuotojams, kurie taip pat suteikė man nemažai pagalbos ir dėkuoju visiems, kas klausėsi mano pranešimo tokią vėlyvą valandą. Ačiū labai, dabar spontaniški kolegų pasisakymai. Pirmasis ponas Vos. Ačiū ponė pirmininkė, interneto reikšmė svarstant šį pranešimą yra susijusi su anksčiau svarstytų klausimų. Per pastarosius 20 metų susikūrė ištisos ekonomikos šakos, kurios visiškai priklauso nuo interneto. Ir šiuo metu taip pat su internetu yra susijus, susiję švietimo klausimai, vyksta socialiniai susitikimai interneto erdvėje, taip pat privatus asmenys tarpusavėje bendrauja. Taigi tai yra infrastruktūra, kuri gali būti prilyginama vieš, visuotinės svarbos paslaugoms. Reikia kalbėti taip pat ir apie mūsų galimybę dalyvauti formuojant interneto struktūras. Mes šiuo metu tačiau negalime leisti, kad internetu vyktų tokie procesai, kurie draudžiami ne interneto erdvėje, todėl aš manau, kad viena vertus reikia užtikrinti tiek išraiškos e, laisvę viena vertus, tačiau kita vertus asmeninės erdvės asmens duomenų apsaugą kita vertus ir aš norėčiau paraginti komisiją aktyviai dalyvauti toliau plėtojant internetą ir reformuojant. Ačiū dabar, ponė Roitova. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Iki šiol internetas buvo kontroliuojamas nedalyvaujant vyriausybės saugumo atžvilgių ta savireguliacija daugiau yra neprimtina, kadangi tokios valstybės kaip Kinija ir vykdo e, neprimtinus veiksmus, taip pat žvalgybos tarnybos naudojasi internetu ir interneto pagrindinė operatorė dabar veikia pagal Kalifornijos įstatymus, tai ES yra nepriimtina, todėl komisija turi reikalauti interneto valdymo struktūros reformos. Nepaisant to, aš manau, kad interneto valdymo negali užtikrinti agentūra. Mums yra reikalingas visą apimantis veiksmingas mechanizmas, kuris leistų priimti pasitelkus arbitražo teismą sprendimus, e, kurie būtų e, pajėgesni už interneto korporacijos priimančius sprendimus ir šiuo metu mes neturime tokių galių, todėl aš tikiu, kad Europos komisija vis tai atkreips dėmesį ir imsis reikalingų veiksmų. Pirmininkė, mėly kolegos, interneto vartojimas yra būtinas tiek verslui, tiek piliečiams, turint omenyje, kad e, internetu mes galime naudotis labai dideliu kiekiu paslaugų ir pajėgumų. Taigi internetas yra viešasis turtas, visi privalo gauti prieigą prie interneto be jokių apribojimų. Atitinkama Europinė programa turėtų palengvinti visiems Europos regionams prieigą prie interneto paslaugų, ypatingai e, reikia šias paslaugas plėtoti kaimo vietovės ir besivystančiose valstybėse. Europoje egzistuoja nemažas internetinis suskaldimas ir prieigos skirtumai lyginant su kitais pasaulio regionais. Nepaisant to, reikia užtikrinti interneto saugumą, infrastruktūros, saugojimą nuo vairių kibernetinių atakų. Taigi, visos pastangos šios rytėje turėtų e, neprieštarauti atitinkamiems tarptautinės bendruomenės veiksmams. Ačiū. Panas Boris. Aš norėčiau padėkoti. Ačiū, aš norėčiau padėkoti uh, už šį pranešimą. Skaitmenė darbo tvarkė per busimuosius metus uh, užtikrins galimybę visiems ES piliečiams naudotis plačiai juošių internetu. Uh, kalbant apie ICAN e projektą, mes turime siekti abipusę partnerystę grįsto bendradarbiavimo. ES privalo turėti galimybę daryti įtaką ICAN e veikimui, užtikrinant, kad nebūtų pažeistos pagrindinės teisės apsaugoti E, nepilnamečiai interneto vartotojai, pavyzdžiui, turint omenyje azartinius žaidimus, kurie vyksta internetu. Dėl jų dar reiks atskiros diskusijos, tačiau noriu pabrėžti, kad privalome užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą. Valstybės narės turi turėti galimybę vykdyti tam tikrą interneto priežiūrą, tačiau labai svarbu, kad ES E, būtų lygiavertis partneris, kalbant apie bendradarbiavimą ICAN kontekste. Ponas Paška. Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai kolegos. Niekas nebejoja, kad internetu galima naudoti, galima prieiti prie daugybės įvairios informacijos. Todėl turi, reikėtų stengtis, kad žmonės iš tikrųjų surastų internete informacijos, o ne uh, dezinformacijos. Reikia saugoti vaikus nuo pornografijos, nuo azartinių lošimų bei kitų panašių blogybių. Kai atveriame interneto rinką, turime nepamiršti tokių sprendimų uh, padarinių. Uh, Nepamirškite, kad internetas e, ir gali e, padaryti ir nemažai žalos. Ir todėl tos institucijos, kurios užtikrina prieigą prie interneto, turėtų suvokti savo atsakomybę. Pirminkį dėkoju, pane Tikau. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Europos parlamentas paragino komisiją siekti, kad jai tinkamai būtų atstovaujama interneto valdymo forume bei kitose korporacijose, kurios standartizuoja e, internetą. Labai svarbu būtų ES turėti tinkamą infrastruktūrą, kuri būtų atspari kibernetinėms atakoms. Todėl komisija turi dėti daugiau pastangų tam, kad būtų užtikrintas interneto saugumas. Aš manau, kad būtina taikyti papildomas priemonės tam, kad būtų išsiaiškinta, kas yra atsakingas už kibernetinius nusikaltimus ir kokia jurisdikcija priklauso jį įvykdę asmenys. Skaitmeninis parašas bei būtinybė kurti paneuropinę infrastruktūrą yra dalykai, kurie turėtų būti derinami tam, kad skaitminių parašų galima būtų naudotis e, visoje Europoje. Labai svarbu yra taip pat didinti ir vartotojų pasitikėjimą internetu. Tai yra todėl būtina išduoti atitinkamus patikimus sertifikatus at, e, interneto svetainėms. Dėkuoju, toliau kalbės panio Kros komisijos vardu. Euh, uh- Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas e, labai domisi interneto valdymo klausimu ir tai padėjo sustiprinti ES poziciją šio klausimu. Pastaruoju metu interneto valdymo viešojo politiko dimencija tapo viešos politikos dimencija tapo matoma ir susidomėjimas tuo išaugo ir valdymas turėjo didelės įtakos. Uh, Aš norėčiau pagerbti pranešėją Sosa Wagner ir kolegas, kad e, pranešime užsiminė ir apie labai svarbės, e, svarbius viešuosius klausimus. Europos komisija, Europos parlamentas e, šią prasme turi labai daug bendrų minčių ir tikslų. Aš Jums pristačiau Europos skaitmeninę darbo atvarkę ir ten buvo iškelta e, daug dalykų, kurie yra pra, atspindėti šiame pranešime. Iš principo norėčiau pabrėžti poreikį užtikrinti Europos vertybės, ką jūs ir padarėte pranešime ir e, apie jas kalbama ir pasauliniu mastu. Mes turime užtikrinti, kad ES piliečių bei įmonių teisės ir interesai būtų paminėti pasaulinėme debate, kai valdomas šis pasaulinis išteklius. Ir per kitą įkan posėdį bus kalbama apie interneto valdymą šių, e, šį mėnesį Briuselyje e, taip pat posėdžiaus jo nariai. Ir Vilniuje rugsėjo mėnesį vyks interneto valdymo forumas, forumo sustikimas ir labai džiugu, kad Europos parlamentas šiais metais labai, su labai stipria delegacija ketina ten dalyvauti. Aš žinau, kad jūs E, pirmininkaujantis nuspręs, kas dalyvaus toje delegacijoje, tačiau aš labai tikiuosi, kad ir ponė Soza Wagner galės būti tos delegacijos narė. Šiame forume pastarosius keturis metus labai aktyviai dalyvavote, o tai e, skatina Europos vertybių puoselėjimą. Ir aš jums, parlamentarams, norėčiau e, padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime dirbti e, šioje dvasioje interneto valdymo srityje. Atsižvelgdama į pranešėjos pastabą, Norėčiau pasakyti, kad e, mes esame atsakingi už mažamečių apsaugą nuo piknaudžiavimo internetu. Ir mes turime tai daryti bendromis pastangomis. Tai nėra lengva, ne todėl, kad mes nežinome, jog ši problema egzistuoja, bet todėl, kad tie, kurie šiame procese dalyvauja, yra e, labai išmanus ir randa įvairiausių naujų metodų piknaudžiauti interneto priemonėmis. Jūs skaitėte, e, skaitėte pagrindinių veiksmų planą. Šeštasis e, veiksmas čia atspindėtas, tačiau taip pat yra ir kitų labai svarbių veiksmų susijusių su jūsų minimomis problemomis. Ir lab, visiškai sutinku su tais, kurie sakė, kad į kan ES galėtų sustiprinti savo vaidmenį, mes turėtume prisimti savo atsakomybę ir į kan atlikti labai svarbu vaidmenį. Tai yra naujas iššūkis mums, kurį kelia internetas. Tai yra jo blogoji pusė mes turėtume spręsti tik tas problemas, kurios e, susijusios su tą e, blogąją pusę. Dėkoju. Much, Dėkoju komisijos nariai. Svarstymai baigti. Rytoj mes tęsime plenarnį posėdį ir norėčiau Jums pranešti, kad kitas posėdis prasidės